pranešimų balsuosime rytoj. Kitas posėdis įvyks rytoj 26 lapkričio trečiadienį nuo 9 iki 14 valandos, po to bus popietinė sesija, o protokolas bus paskelbtas Europos.